galiojimus. Atitinkamos Graikijos institucijos informavo, kad baudžiamoji byla dėl Sotirijos Sarianopulus, dėl ko buvo panaikinti jo, e, jo, jo neliečiam, parlamentaro neliečiamumas, kad byla buvo nutraukta.